Tad e, baigiam diskusijas ir tas klausimas bus perduotas tada balsuoti. Toliau e, klausimas dėl egzekucijų Libijoje. Tanukas. Aš e, neturiu galtinės nuomonės dėl mirties bausmės, tačiau e, tai turi būti didžiausias nusikaltimas, kuris turėtų būti baudžiamas ko gero e, tokia mirties bausmės. Tačiau Libijos sistemoje tai vargu ar galima sakyti, kad e, diktatorius, kuris kontroliuoja žmonės per priespaudą ir netoleruoja jokios nuomonių skirtumo. Ir e, keista, kad tai buvo išrinkti į žmogaus teisų tarybą. E, tačiau, aišku, jis kontroliuoja Libijos didžiulius e, naftos rezervus. Aš tikiuosi, kad komisija kiekvieną progą reikš susirūpinimą žmogaus teisų ir pilietinių laisvių e, situaciją Libijoje. Pamename Bulgarijos e, slaugių e, likimą Libijoje, kurios buvo nuteitos, nuteitos mirties bausmiai, kol galiausiai buvo paleistos kitų žmonių pastangomis. Ir aišku, kiti Europos piliečiai gali atsidurti tokioje situacijoje ateityje, reikia tam pasipriešinti. Labai ačiū, ponia Tanukai. Toliau panas Romava į Ruedą. Ačiū. Labai ačiū. Reikėtų e, šiaip jau sveikinti šitos rezoliucijos pasirodymą, kurios pagrindas yra 18 mirties bausmenų teistų ir egzekutuotų žmonių. Tad iš ties rezoliucijoje reikalaujama įvesti mirties bausmės e, moratoriumą, reikalaujama užtikrinti teismo proceso skaidrumą ir kartu skelbiam, reikalaujam paskelbti tų 18 žmonių pavardės. Aišku, kad iš tų 18 nuteistųjų taip pat yra ne Libijos piliečių. Uh, Tad e, iš tikrųjų e, čia su tuo klausimu susipinusi taip pat migracijos politikos e, tema, kadangi Libijos vyriausybė netika, neužtikrina tinkamą migrantų prieimimą ir elgimasi su jais. Bet to priminkim, kad Libija šiaip jau nėra ratifikavusi kol kas Ženevos pabėgėlių konvencijos. Šita šita konvencija vadovaujasi ir be to pagrindinių teisių e, e, vadovaujasi ES ir tos hartijos, ypač 18-19 straipsniai, yra labai svarbus šiame, šiame kontekste. Tad iš tikrųjų pasirašyti šiaip jau tokie susitarimai su Libija, tačiau juose tuose susitarimuose turėtų būti nustatytos, numatytos nuostatos dėl Libijos Ženevos konvencijos pasirašymo ir prisijungimo prie pagrindinių teisų hartijos. Uh, čia reikėtų prisiminti e, Lisabonos e, atitinkamus, Lisabonos starties atitinkamus straipsnius, pagal kuriuos šiaip jau valstybėms narėms suteikiamos prerogatyvos. Ačiū toliau, ponė Verža, Veržyje. Dvi minutės. Atsiprašau, ponė pirmininkė, aš ruošiausi kalbėti minutę. ES ir Libija pasirašė susitarimo protokolą, uh, E, apimanti 11-13 metų laikotarpį ir numatyta 60 milijonų eurų pagalbos įvairioms sritims, be visa kita, taip pat kovai su neteisėta migracija. Tad šis protokolas buvo pasirašytas po dešimtų dėrybų raundo tarp ES ir Libijos, bet kita vertus E, mes žinom, kad Libija yra pagrindinė migrantų tranzito šalis ir kita vertus joje nepakankamai sudaromos sąlygos žmonėms bėgantiems nuo skurto, persekiojimo ir siekantiems toliau pasiekti ES krantų, krantus. E, kai kurie iš šitų migrantų paprasčiausia ne, ne savo valia atbėgo, bet kai kurie jų buvo priversti ar tiesiog perkelti iš Saharos ir gyvena nežmoniškomis sąlygomis dabar. Ponas Fulleris, kuris e, e, atsakė su šitą klausimą, jis. E, E, pateikė tokį e, ne, nepakankamą, neišsamų atsakymą. Tad iš tikrųjų ponas Gaddafis šiaip jau vaidina e, vakarų demokratiją, tačiau jo e, konkretus veiksmai visiems kaituoja, kainuoja labai daug. Paskutiniai įvykiai šitie rodo, taip pat įvykiai, sakykime, Italijoje. Tad, ponė pirmininkė, kiek mes turėtume eiti dėrybose su Libija, nes iš tikrųjų kur kas nėra konkretus sudarytas susitarimas su Libija migracijos klausimais ir tai neįmanoma, kol Libija neprisijungusi prie Ženevos pabėgėlių konvencijos. Atsiprašau. Dank, Frau Kollegin. Labai ačiū, ponė Veržija. Toliau kolega Kastler vieną minutę. Labai ačiū. 2007 ir 2008 metai buvo pažymėti Libijos balsavimo prieš jungtinių tautų e, rezoliuciją dėl e, mirties bausmės moratoriumo. Žmogaus teisų organizacijų kreipimais į tą šalį buvo nuolat atmetami. Dabar gauname informaciją apie uh, mirties bausmų įvykdymą. Kiekvienas e, toks atvejis uh, turi susilaukti mūsų dėmesio. Tokie veiksmai yra nehumaniški. Mes turime labai aiškiai šioje rezoliucijoje pasakyti, kad norime padėti pakeisti iš esmės ir šią problemą turime spręsti kartu. Tik taip mes galėsime užtikrinti realius pokyčius. Nebereikia daugiau jokio miglotumo, reikia surinkti daugiau aiškios informacijos apie tai, kas vyksta ir humaniškai nubausti tikrus nusikaltelius, o ne per daug griežtai bausti tuos, kurie tiesiog kritikuoja Tripolio režimą. Ačiū, ponė Kastler. Paskutinė iš autorių, ponė Šakė. Ačiū pirmininkė, kolegos. Europa kaip vertybių bendryje yra e, sąjunga, kurioje mirties bausmė visiškai uždrausta. Libija ne tik prieštarauja mirties bausmės e, panaikinimui, bet ir ją vykdo. Neseniai, gegužės 30 dieną, 18 žmonių iš skirtingų valstybių buvo e, nužudyti. E, anot Cerenė laikraščio, tai yra laikraštis, kuris yra arti vyriausybės idėjų, tačiau jis vis tik yra patikimas šaltinis šiuo požiūriu. E, E, sunkiausias e, nubaudimas, mirties bausmė yra taikoma ne tik e, sunkiausių nusikaltimo atveju, net ir žodžio laisvės pažeidimai E, Libijoje gali būti baudžiami mirties bausme. Mes manome, kad tarptautinė bendruomenė Libijoje turi veikti aktyviau ir manome, kad bėgant laikui bus išspręstos problemos kylančios dėl autoritarnio režimo. 2003 metais ES panaikino sankcijas prieš tas valstybė, 2007 metais prasidėjo dėrybos dėl pagrindų sustarimo. Aš tvirtai tikiu, kad mes galime ir toliau bendradarbiauti su Libija. Tačiau tai yra įmanoma tik tuo atveju, kai Libijos vyriausybė įsipareigoja, įsipareigos gerbti pagrindinės teisės ir e, suteikti pagrindinės laisvės savo žmonėms. E, Tripolyje uždarius e, žmogaus teisų komisaro atstovybę yra dar vienas m, žingsnis rodantis, kad Libija atsitraukia nuo tarptautinės bendruomenės reikalavimų. Junktinės tautos turėtų pagalvoti apie tai, kokią vietą Libija užima jos e, struktūroje. Mes e, matome, kad tarptautinė bendruomenė mano Libijos buvimą žmogaus teisų taryboje kaip netinkamą. E, pačios valstybės esančios toje institucijoje turi gerbti žmogaus teisės, kitaip pati institucija praranda savo reputaciją, kaip kad e, jeigu Iranas ten yra, tai um, E, jis sugriauna visos organizacijos patikimumą ir reputaciją. Europos parlamentas skatina Libiją nutraukti mirties bausmės vykdymą ir užtikrinti bešališką teismą pagal tarptautinius standartus, o valstybės narės e, turi žinoti, kokią atsakomybę jos neša, išsiūsdamos pabėgėlius į tokias valstybės kaip Libija, nes tie žmonės grįžę į savo tėvynę sudurs su nehumanišku elgesiu. Ačiū. Ačiū, kolegė Šakė. Dabar politinių frakcijų vardu. Pirmiausia, ponia Makovė, vieną minutę. Ačiū. Aš taip pat apgalėstauju, kad buvo nužudyti mirties duosme 18 žmonių gegužės mėnesį ir prisidedu prie reikalavimų panaikinti mirties bausmę. Libija naudoja mirties bausmę tam, kad neleistų žodžio laisvės Tačiau žmogaus, e, Human Rights Watch e, kalbėjosi su kaliniu, e, kuris pasakė, kad jam mirties bausmė buvo pakeista įkalimu iki gyvos galvos, jeigu jis organizuos politinę grupę, kuri Tačiau aukščiausiasis teismas pasigalėjo, e, aišku, e, kalinio gyvybės po to, kai jis e, visą valandą užrištomis akimis laukė mirties bausmės. Pagal Al-Sharifą vien, vienas iš trijų žmonių buvo, jiems buvo įvykdyta mirties bausmė. Aš kviečiu komisiją iškelti šios klausimus dialoge su Libija. Ačiū. Labai ačiū, ponia Makovei. Toliau, ponia Kretų. Mirties bausmė yra žiauriausia ir nehumaniškiausia sankcija. Libija yra tarp 12 valstybių, kurios 2010 metais pritaikė mirties bausmę, nors to ir ne patvirtina jungtinės tautos ir didžioji dalis pasaulio valstybių. Aš manau, kad ES turėtų labai griežtai reikalauti, kad mirties bausmė būtų panaikinta, nes tuo pat metu mes esame įpareigoti didinti spaudimą Libijai panaikinti tokio pobūdžio bausmę. Turime gerbti užsienio piliečių teisės. Jie negali turi dabar neturi teisės įvertimą raštu ar žodžiu, negali palaikyti ryšio su savo valstybė atstovybėmis, negali, neturi finansinių priemonių, negali susisiekti su savo šeimų nariais, jie negali uh, gauti atleidimo iš nukentėjusiojo aukos. Mes turėtume palaikyti ryšį su tarptautinė, su, su Libijos administracija. Jie turi laikytis tarptautinių taisyklių ir žmogaus teisų komisaras Libijoje turėtų turėti galimybę iš naujo pradėti savo veiklą. Ačiū. Libijoje buvo įvykdyta 18 asmenų mirties bausmė, tame tarpe dviems kitų valstybių piliečiams, galbūt tas skaičius netgi yra didesnis, nes neturime patikimų statistinių duomenų, Libija taiko dvigubus standartus, viena vertus yra jungtinių tautų žmogaus teisų tarybos narė, kas e, turėtų reikšti didesnius įsipareigojimus žmogaus teisėms, to tarpu kita vertus jį vykdo mirties bausmė, šeštasis straipsnis e, konvencijos, kurią Libija pasirašė, pareigoja vykdyti mirties bausmę tik tai už pačias sunkiausias, pačias sunkiausias nusikaltimus, kai tuo tarpu Libija vykdo mirties bausmę kriminaliniams nusikaltėliams arba priekeiviams narkotikais. Taigi mes privalome raginti Libiją e, laikyti Ženevos konvencijos, taip pat ir kitų konvencijų susijusių su pagarba žmogaus teisėmis. Ačiū kolegai Sonikui, dabar ponė Senišin, kolegos teisė į gyvybę ir nusavybės apsauga yra pagrindinės žmogaus teisės du trečdaliai pasaulio panaikino arba įvedė moratoriumą mirties bausmės vykdymui. Mirties bausmės vykdymas, bet kokia valstybė gražina ją į viduramžius. 18 mirties bausmių įvykdymų Libijoje aiškiai parodo, kad ten pažeidžiamos žmogaus teisės, pabėgėlių, jungtinių tautų pabėgėlių komisaro biuro uždarimas reiškia, kad likimo valiai palikti 12 tūkstančių pabėgėlių toje šalyje tam, kad su Libija pasirašytume e, emigrantų gražinimo sustarimus, reikia, kad Libija įsipareigotų vykdyti tinkamas tarptautinės konvencijas dėl žmogaus teisų, todėl Libija privalo uh, užtikrinti ir garantuoti pabėgėlių ir emigrantų teisės. Ačiū kolegijai Sini Sin. Dabar spontaniškai pasisakymai, ponė Korvala, pusantros minutės kalbės. Ponė Korvala. Määräinen yhteistyösopimus, joka käsittää... Vyksta neoficialus tam tikri santykiai su Libija. Uh, Yra problemų su imigrantais, kyla daug problemų, nes kol kas Libija nepademonstravo jokių konkrečių žingsnių ir nesiekia įgyvendinti žmogaus teisų principų, taip pat e, nenumato vietų pabėgėliams. 18 žmonių e, buvo nubausti mirties bausme, jiems įvykdyta tarp jų yra ir užsieniečių. Mes turime užtikrinti, kad Libija ratifikuotų ir gyventintų pabėgėlių statuso principus, nes egzistuoja atitinkamas sutarimas ir labai svarbu taip pat nepamiršti žmogaus teisų konvencijos. E, taip pat e, reikia, kad e, čia taip pat dirbtų jungtinių tautų koordinatorius. Ačiū. Dabar paskutinis spontaniškas pasisakymas bus iš kolegos Prėda lūpų. E, pedepsa e, cu moartea e... Dėkuoju, pirmininkė. Mums, europiečiams, mirties bausmė yra kažkas absurdiško e, jį išgyventi iš mūsų politinės kultūros, o tai, kas dabar vyksta Libijoje, yra baisu, skandalinga. Tuo labiau, kad ši bausmė labai dažnai taikoma. Ir užsieniečiams, kurie visai nieko nesusijęs su Libija. Žinome, kad neseniai mirties bausmė įvykta 18 žmonių, tarp jų buvo egiptiečių, Čado ir Nigerijos piliečių. Kodėl tai dar rimčiau? Todėl, kad teismuose nesilaikoma pagrindinių teisių, jie, tie žmonės e, negauna vertėjų. Taip pat e, konsulinės paslaugos jiems nesuteikiamos ir nevyksta teismai pagal tartotinės normas. E, kitą savaitę Makrebo delegacijoje dalyvaus svečiai iš Libijos ir mes turime kalbėti apie šios aspektus savo dialogę su šia šalimi. Ačiū. Ačiū labai. Kolegai Prėda. Prieš suteikdama žodį komisarui noriu dar kartą pakartoti. Nenoriu nieko Mm, asmeniškai paminėti pavadžių, tačiau beveik pusė kolegų skaito savo kalbas ir man jau atsibodo žiūrėti į lemputę signalą, kuris ragina kalbėti lėčiau. Taigi prašau kolegų netgi tų, kurie skaito tekstus, taip greitai neskaityti, nei jūs skaitote greičiau, negu vertėjai sugeba galvoti. Taigi, bent jau jeigu turite e, tekstus, tai būtų gerai, kad juos bent jau vertėjams iš anksto atsiųstumėte. Ačiū labai. Dabar žodžiu teikimas komisarui. Ačiū pirmininkė, gerbėmiai nariai. Komisija palaiko nuomonę, kur išre, kurią išreiškia gerbiami nariai e, pasisakymuose apie 18 žmonių e, nubaudimą mirties bausmę Libijoje. E, tokie veiksmai prieštarauja mūsų vertybėms. Mes manome, kad mirties bausmė yra žiauri ir nehumaniška. E, reikia užkirsti kelią nusikalstamam elgesiu, bet tuo pat metu apsaugoti žmogaus orumą. Komisijai kelia ypatingą susirūpinimą tai, kad mirties bausmė įvykdyta praėjus keletai savaičių po Libijos išrinkimo į Junktinių tautų žmogaus teisų tarybą. Šiame kontekste ES pagal savo gairias dėl mirties bausmės padarė demaršą Libijos valdžios atžvilgių ir išreiškė pasmerkimą tokių veiksmų, taip pat priminė Libijai, kad ji teisiškai privalo uh, užtikrinti bet kokiamis išgaliomis uh, bešališką teismą. Reikia čia paminėti civilinių ir politinių pilietinių teisių pakto 14 straipsnį, kurį yra Libija ratifikavusi. Mes raginame Libiją paskelbti moratoriumą ir galvoti e, apie mirties bausmės panaikinimą ateityje. Mes ir toliau bendrausime su Libija ir taryba yra šiame kontekste parlamente nutarusi, kad e, susitarime su Libija buvo sukurtas pagrindas nuolatiniam dialogui su Libija žmogaus teisų klausimais. Dėrybos dėl pagrindų susitarimo dabar vyksta neblogai. Septintas raundas vyko Tripolėje praeitą savaitę ir komisija gali pranešti, kad padaryta neblo, nemažai pažangos, pirmiausia, politinėje srityje. Dar norėčiau pabaigoje pabrėžti, kad komisija visiškai E, suvokia, kad kai kurios problemos su, santykiuose su Libija kelia problemų, bet komisija yra pasiryžusi toliau plėtoti ES Libijos dialogą tarpusavio pasitikėjimo pagrindų tam, kad būtų galima atvirai ir konstruktyviai spręsti visus klausimus, įskaitant labai jautrius klausimus, kaip šiuo atveju. Libija pademonstravo uh, E, ryštą bendrauti su ES, mes manome, kad tai yra labai pozityvu ir komisija ketina e, šios santykius grįsti vis didesnę pagarbą pagrindėms e, vertybėms ir teisėms. Ačiū. Dėkuoju komisarui. Diskusijos baigtos, o dabar pradėsime balsuoti. Pirmiausia, balsuosime dėl šešių pasiūlymų, dėl rezoliucijų, dėl Kongo. Balsuojame dėl bendros rezoliucijos. Kas už, pakelkite rankas. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Toliau balsuojame dėl šešių pasiūlymų dėl rezoliucijos dėl Nepalo.